2014-2020 DFP peržiūrai. Pone Mūdi atsakinga. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. E, aštuntas pakeitimas atkrinta, vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar balsuojame dėl dešimto pakeitimo antros dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku dėl keturiolikto pakeitimo, todėl pasitikrinsime elektroniniu balsu. Pradedame balsu, e, balsavimu, pradedame balsuoti. Čia keturioliktas. Ah, it's not working. And your vote is? A votar. ¿Y la suya tampoco? Vamos, a ver, vamos a hacer. Dar vieną kartą pradedame iš naujo balsuoti. La máquina está. La votación. Pradedame balsuoti. Se cierra la votación. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar turime balsuoti dėl 11 e, pakeitimo. Pamiršau jį, praleidau. Taigi dėl 11 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrojo kompromiso, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Pereikime prie 23 pakeitimo, kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtinta. 24, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 26, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 27, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 28 kas už. Čia buvo žodinis pakeitimas. Jūs turite tekste kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30 kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 31 už, prieš, susilaiko atmesta. 32 už, prieš, susilaiko atme, patvirtinta. 33 kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 34 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 35 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 18 už, 4 prieš, sveikiname pranešėją. Patvirtinta. Vale. Y ahora eh, a las diez y media, es decir, tenemos. Pusė dešimtos, dar liko penkios minutės, pusė dešimtos prasideda jungtinis komitetas su darbo reikalų komitetu, jungtinis posėdis. E, kalbėsime apie palankes e, sąlygas darbo rinkoje. Palaik, palaik.